šios dienos pranešimų. Taryba paprašė taikyti skubos, skubos procedūrą pagal 154 darbo tvarkos taisyklių straipsnį dėl pasiūlymo dėl tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas 1150-2000 metų įgyvendinantis sprendimą 2007-436 EB ir Euratomas dėl Europos bendrijų nuo savų išteklių sistemos. Labai puikus pavadinimas ir už jo slypi tikrai aktualus ir įdomus klausimas, tai yra kaip valstybės narės turėtų prisidėti prie ES biudžeto. Šis praš... Dėl šio mm, prašymo taikyti skubos tvarką bus diskutuojama rytoj, diskusija vyks rytoj dėl šio klausimo. Taip pat dar komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas pagal 105 darbo tvarkos taisyklių straipsnio 6 dalį mane